E, pono Eiler pranešimas, dalyvavimo programą Horizontas 2020 ir sklaidos taisyklės. E, balsuojame dėl 138 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. E, kiti pakeitimai atkrenta. Balsuojame dėl komisijos pakeisto pasiūlymo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 139 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, primta. Ir teisėkūros rezoliucija, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau ponios Maties pranešimas Europos inovacijos ir technologijos instituto strateginė inovacijų darbo tvarkė. Pirmasis pakeitimų blokas, 85 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antras blokas atkrenta, balsuojame dėl pakeisto komisijos pasiūlymo, kas už, prieš, susilaiko priimta. Balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau pono Lambert pranešimas, Europos inovacijos ir technologijos institutas, pirmasis blokas, 61 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Antras blokas atkrenta, balsuojame dėl pakeisto komisijos pasiūlymo, kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. E, dėl teisėkuros rezoliucijos balsuojame vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau Krautsman pranešimas įmonių konkurencingumas ir mažosios bei vidutinės įmonės 2014-2020 metais. Pirmasis pakeitimų blokas 97 pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaiko priimta, atkrenta antrasis blokas dėl to, toliau balsuojame dėl pakeisto komisijos pasiūlymo, kas už, prieš, susilaiko priimta, dėl teisėkuros rezoliucijos balsuojame vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau E, Krasa Karvalio pranešimas, specialioji programa, kuria gyvendama programa Horizontas 2020, pirmasis blokas, 71 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko primta, antrasis blokas atkrenta, balsuojame dėl komisijos pasiūlymo, kas už, prieš, susilaiko primta, dėl teisėkuros rezoliucijos balsuojame vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau pono Hongkong pranešimas Europos statistika. E, pirmasis blokas, 43 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. E, antras blokas atkrenta. Komi, balsuojame dėl komisijos pasiūlymo. Kas už? Prieš? Susilaiko. Priimta. Dėl teisėkuros rezoliucijos balsuojame vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. E, pranešėjas paprašė žodžio. Prašau, ponė Huang Ngok. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Europos parlamentas ką tik patvirtino labai stiprią poziciją dėl šio klausimo. Mes tikimės, kad taryba į tai atsižvelgs ir kad komisija irgi sieks konstruktyvių žingsnių, nes turime kuo galima greičiau perėti prie antrojo svarstymo. Dėkoju. Dėkoju kolegai Juan Gok. E, toliau Steinruk pranešimas socialinių pokyčių ir inovacijų programa. E, pirmasis blokas 179 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Antrasis blokas atkrenta. Balsuojame dėl pakeisto komisijos pasiūlymo. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Dėl teisėkuros rezoliucijos balsuojame vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Bericht. Toliau e, Hauk pranešimas aplinkos ir klimato politikos programa LIFE. 85 pakeitimas, pirmasis blokas, kas už, prieš, susilaiko, priimta, atkrenta antrasis blokas ir visi kiti pakeitimai. Balsuojame už komisijos pakeistą pasiūlymą, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dar 86 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Balsuojame dėl teisėjų kūros rezoliucijos vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau stojant e, pranešimas mokesčių srities veiksmų programa. Pirmasis blokas 39 pakeitimas kas už. Prieš susilaiko priimta. Antrasis blokas atkrenta. Balsuojame dėl pakeisto komisijos pasiūlymo kas už. Prieš susilaiko priimta. Balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos vardinių būdų. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau Baltazarė pranešimas muitinių veiksmų programa. Pirmasis blokas 42 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antrasis blokas atkrenta. Balsuojame dėl pakeisto komisijos pasiūlymo, kas už, prieš, susilaiko priimta. 43 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos vardinių būdų. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau baus pranešimas, draudimas ir perdraudimas, mokumas 2. Balsuojame dėl viso teksto pirmo pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Balsuojame dėl komisijos pakeisto pasiūlymo, kas už, prieš, susilaiko priimta. Balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos vardiniu būdu. E, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau balsuojame dėl rezoliucijų, dėl Dohos vystimosi darbo tvarkės dabartinės padėties žaliųjų rezoliucijos projektas. Balsuojame už visą rezoliuciją, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Toliau GUNGL frakcijos rezoliucijos pasiūlymas. Balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Toliau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 Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Devintas. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Antras. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Tryliktas. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 14 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 15 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktas pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors norėtų pristatyti tą žodinį pakeitimą? E, kolega Zalba Bidegan. Pite. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi su bendro pranešėju su ponia Modeira dėl šio rezoliucijos teksto, aš norėčiau pasiūlyti žodinį pakeitimą penktam socialistų pakeitimui, kad būtų numesta nuoroda į netarifinius barjerus. Kad būtų atsisakyta šios nuorodos. Nes mes manome, kad nėra prasmės įtraukti tą nuorodą. Vidurinėje pakeitimo dalyje būtų sakoma taip. Sveikiname. Both the range of produce cover susitarimus dėl informacinių technologijų. Dėkoju. Dėkuoju, ponė Salva Bidegan. Ar yra kas nors, kas prieštarautų? Matau, kad ne. Tai tuomet balsuojame dėl penkto pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas, Gerai, patikriname, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta. Šešioliktas kas už, prieš, susilaiko atmestas. Septynioliktas vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintas pakeitimas. Balsuojame. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau balsuosime dėl rezoliucijos, dėl veiksmų plano verslumas 2020, verslumo dvasios atkūrimas Europoje yra daug pakeitimų, kai kurie iš jų yra atskiromis dalimis. Devintasis pakeitimas, originalus tekstas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Penkiolikta dalis, originalus tekstas, kas už, prieš susilaiko priimta. Septyniolikta dalis, septynios dalis tekste, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji, kas už, prieš susilaiko priimta, trečioji kas už, prieš susilaiko priimta, ketvirtoji kas už, prieš susilaiko priimta, penktoji kas už, prieš susilaiko priimta, šeštoji kas už, prieš susilaiko priimta, septintoji kas už, prieš susilaiko priimta. 18 dalis, originalus tekstas dvi dalis, pirmoji kas už, prieš susilaiko priimta, antroji kas už, prieš, susilaiko priimta. 24 dalis originalus tekstas, 3 dalis, pirmoji kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji kas už, prieš, susilaiko priimta, trečioji kas už, prieš, susilaiko atmesta. 25 dalis originalus tekstas, 2 dalis, pirmoji kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji kas už, prieš, susilaiko priimta. 34 dalis originalus tekstas, keturios dalis pirmoji kas už, prieš, susilaiko, priimta, antroji kas už, prieš, susilaiko, atmesta, trečioji kas už, prieš, susilaiko, priimta, ketvirtoji kas už, prieš, susilaiko, atmesta, 43 dalis originalus tekstas, trys dalis, pirmoji kas už, prieš, susilaiko, priimta, antroji kas už,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 Balsavimas baigtas. Atmesta. 22 dalis dvi dalis. Dėl abiejų balsuosime vardiniu būdu. Pirmoji dalis balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Ant, priimta. Antroji dalis balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas priimta. 24 dalis, keturios dalis. Atsiprašau, antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 24 paragrafo originalus tekstas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji, kas už, prieš, susilaiko priimta. E, trečioji dalis, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtoji dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta. 26 paragrafas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktas pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Šeštas pakeitimas kas už? Prieš. Kas už dar kartą? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Septintas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos vardiniu būdu. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau balsuojame dėl galer pranešimo Europos gynybos pramoninė ir technologinė bazė. Ketvirtasis paragrafas, originalus tekstas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta.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 priimta, antroji dalis balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 17 paragrafas originalus tekstas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 20 paragrafas Vidalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji kas už, prieš, susilaiko priimta. 25 paragrafas vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 26 paragrafas vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 27 paragrafas vardinis balsavimas. Balsuojame. Haben alle abgestimmt? Visi balsavote, balsavimas baigtas. Priimta. 28 paragrafo dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji kas už, prieš, susilaiko priimta, 29 paragrafas originalus tekstas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta 31 paragrafo dvi dalis, pirmoji dalis, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. priimta. Antroji dalis taip pat vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 33 paragrafas, dvi dalis, pirmoji dalis, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta antroji dalis, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 34 paragrafas, dvi dalis, dėl abiejų balsuosime vardinių būdų. Pirmoji dalis balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta antroji dalis, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 36 paragrafas originalus tekstas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 37 paragrafas dvi dalis, dėl abiejų balsuosime vardinių būdų. Pirmoji dalis balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 40 paragrafas, dvi dalis, dėl labai balsuojame varnių būdu. Pirmoji balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas priimta. 44 paragrafas, e, e, dvi dalis, pirmoji dalis vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis balsuojame vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas priimta. 46 paragrafas dvi dalis, dėl abiejų balsuosime vardinių būdų. Pirmoji dalis balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas priimta. 47 paragrafas, originalus tekstas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 48 paragrafas, dvi dalis, dėl abiejų balsuosime vardinių būdų. Pirmoji dalis balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 49 paragrafas originalus tekstas. Balsuojame vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 51 paragrafas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta 52 paragrafas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. priimta. 53 paragrafas Vidalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antroji kas už, prieš susilaiko priimta. Ir dabar galutinis balsavimas dėl rezoliucijos var, balsuojame vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti priimta. Dabar paskutinis šiandienos balsavimas e - EP socialinio matmens stiprinimas. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Patikrinsime, e, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, jeigu jūs per anksti ištraukėte savo kortelę, jūsų balsas neužsiskaito. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už. Gerai, tikriname trečią pakeitimą. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. tikrai keturių balsų persvara atmesta, ketvirtas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime ir šį pakeitimą, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Šeštas, or, e, para, šešto paragrafo originalus tekstas, jis, atsiprašau, jis atkrenta. Septintas paragrafas, dešimtas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dvyliktas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 19 paragrafo originalus tekstas, kas už, prieš, susil... to jau patikrinsime. 19 paragrafas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 13 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Originalus tekstas 20 paragrafo, kas už, prieš, susilaiko priimta. 21 paragrafas, originalus tekstas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 24 paragrafo originalus tekstas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Devintas pakeitimas kas už. Prieš susilaiko priimta. Atkrenta originalus 25 paragrafo tekstas, 26 paragrafo 5 pakeitimas kas už. Prieš susilaiko. Patikrinsime. Penktas pakeitimas balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Todėl originalus tekstas atkrenta. Pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. Antras pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. Atkrenta originalus tekstas. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu visus pranešėjus ir visiems linkiu gero apetito, turiuomenyje tuos, kuriuos, o, o tiems, kurie iškeliauja, linkiu geros kelionės. Pone Beres. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši rezoliucija tikrai netokia, kokios aš tikėjausi ir ji apibrėžia mandatą ir tą, kurį e, šis e, parlamentas suteikė mūsų darbo grupai ir šerbams. Ir mes dirbsime tam, kad būtų sukurtas tikra ekonominė ir pinigų sąjunga, kurioje būtų labai ryškus socialinis matmuo. Dėkuoju, panė Pirinkė. Ačiū, ponė Beres. Kolegos, aš stengiausi pirmininkauti balsavimui taip, kad mes galėtume jį baigti laiku ir dabar paprašyčiau tyliai ir ramiai pasitraukti šios ša, salės tam, kad mes galėtume toliau tęsti darbą. Taigi dabar periname prie balsavimo motyvų paaiškinimų ir pirmiausia dėl Riera Madurelį repo, uh,